Voilà. Alors, l'ordre du jour appelle ma... Taigi, dabar periname prie darbotrukės. Europos e, komisijos e, ypatingosios įgaliotinės pareiškimas dėl Sudano ir Pietų Sudano. Ja pakeičia ponas Pievalks ir dabar suteiksiu žodį jam, kuris kalbės komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai. Šešerių metų E, Sudano išsamaus taikos susitarimo e, galiojimas baigsis maždaug po mėnesio. Tai istorinis laikotarpis Sudanui ir visam Afrikos žemynui. E, pietų Sudano žmonės labai ilgą laiką laukė šio momento, kai jų valstybės nepriklausomybė bus paskelbta Liepos 9 dieną. ES bus atstovaujama per nepriklausomybės dienos ceremoniją ypatingosios įgaliotinės ir komisijos vicepirmininkės. Po e, patikimo referendumo vykusio šių metų pradžioje mes rekomendavome, kad, e, par, e, kad būtų paskelbta, jog partijos atliko puikų darbą organizuodamas referendumą. Mes sveikiname prezidentą Bašyrą, kuris viešai paskelbė, kad Šiaurės Sudanas bus pirmoji valstybė pripažinsianti nepriklausomą Pietų Sudaną. Tačiau E, palankus pagreitis e, prasidėjęs iškart po rinkimų staiga dingo. Vis labiau matome, kad auga įtampa ir konfliktai. Ir įvairūs susidūrimai ir išpoliai gali sukurti naujų karinių konfrontacijų tarp pietų ir šiaurės Sudano. Mes Sudano klausimą aptarėme užsienio reikalų taryboje ir sausio mėnesį ir gegužės mėnesį. Ir vėl apie tai kalbėsime netrukus Birželio 20 dieną, kai susitiks užsienio reikalų ministrai. Kaip e, tarybos ypatingoji įgaliotinė, e, kadangi e, ypatingo įgaliotinė ketina pateikti ES išsame poziciją dėl Sudano, tai e, daugiausia dėmesio bus skiriama pietų Sudanui, taip pat bus kalbama apie konstruktyvų dalyvavimą su šiaurė, e, veikloje su šiaurės sutadu. Bus numatyti ir pereinamojo laiko tarp veiksmai. Taigi, tiesą sakant, mes ne tik matysime, kaip gimsta nauja valstybė, bet matysime, kaip atsiranda dvi naujos valstybės tas išsamus e, e, pozicijos dokumentas bus politinis strateginis dokumentas, jame bus įvardinti visi pagrindiniai mūsų politikos sudano atžvilgių elementai. ES pagrindinės tikslas - paremti taiką tarp dviejų valstybių ir demokratėjimą tose šalise bei valsty, visuomenės klėstėjimą. Mes norime, kad būtų sukurtos dvi viena šalia kitos egzistuojančios taikios valstybės, kurios e, turi e, taikiai gyventi tarpusavėje, gali turėti bendrą sieną, gali keistis e, žmonėmis, prekiamis ir idėjomis. Pietų Sudanų reikia mūsų didelio dėmesio stengianti sukurti stabilumą ir valstybės institucijų gebėjimus. Taip pat reikia mūsų paramos užtikrinant juos ilgalaikę plėtrą. Pirmiausia, mums reikėtų stengtis išvengti tos valstybės žlugimo. Ir ES reagavimo strategijoje yra numatyta atsižvelgti į keletą svarbių elementų. Pirmiausia, ES dalyvavimas Džiovoje bus sustiprintas, nes bus įkurta ES delegacija. Bus inicijuotas išsamus politinis dialogas, stabilizuojantis Pietų Sudaną. Ir e, jis turės bendrą sieną, e, kurią bus galima apsaugoti per bendras konkrečias priemonės ir dokumentus ir stabilumo instrumentą. Europos Sąjunga remdama e, e, šią besvisančią salį skiria 200 milijonų eurų pietų Sudanui. Ir šiandien mūsų bendra suma jau siekia maždaug 300 milijonų. Mes kartu su valstybėmis narėmis įgyvendiname bendrą programą ir stengiamės maksimaliai e, padidinti įtaką e, praktiškai. Tuo pat metu tesiama ir humanitarinė pagalba. E, Suprantame, kad priekyba įeina į mūsų išsamaus bendradarbiavimo koncepciją. O Šiaurės Sudanas kita vertus šiek tiek e, gaus mažesnę parmą, patirs tam tikrus nuostolius. Tačiau mes turime remti reformoms nusiteikusius elementus pietuose, šiaurėje, e, mes turime skatinti politinį dialogą ir žmogaus teisų laikymasi. Stengiame sustiprinti mūsų politinį dialogą su vyriausybė Hartume. Aš neseniai ten lankydamasis taip pat norėjau parodyti, kad ES yra e, pasiryžusi padėti šaliai, jeigu e, e, po referendumo rezultatų prasidės pozityvūs pasikeitimai. Tačiau mums didelį susirūpinimą kelia pasarojo meto smurtiniai veiksmai, įskaitant ir vieno miesto karinė okupacija. Tai yra labai rimtas išsamaus taikos susidarimo pažeidimas. Mes skatiname visą susijusią šalį susilaikyti nuo bet kokių tolesnių pra, pra, vokacijų ir dėrėtis dėl taikaus sambuvio sąlygų tarp e, vietos bendruomenių e, skirtingose regionuose. Taip pat mums didelį susirūpinimą kelia žmogaus teisų gynėjų, e, žurnalistų, opozicijos politikų ir taikių studentų protestuotojų sulaikimas. Vienas iš pagrindinių mūsų partnerystės politikos principų buvo demokratinio valdymo sukūrimas, o demokratinis valdymas yra pagrystas pagarba pluralizmui ir pagrindiniams laisvėms. Mes norime, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir kad būtų sukurtas demokratinis valdymas ir šiaurėje, ir pietuose. Sudane. Taip pat reikėtų paminėti Darfūrą. ES ir toliau reiškia didelį susirūpinimą dėl tolesnių smurtinių veiksmų Darfūrė. E. Dėl jo daug žmonių yra išvaromi iš namų ir visuomenė ženkliai kenčia. E, tai yra e, sprendžiama per mūsų humanitarnės operacijas. Tačiau yra ir palankių žinių. Trys ES piliečiai, kurie kelis mėnesius buvo laikomi kaip įkaitai Darfūrė, dabar buvo paleisti. Tačiau tuo pat metu mes žinome, kad padėtis Darfūrė dabar tampa labai sudėtinga e, tiksliau išlieka tokia sudėtinga, kokia ir buvo. Mes turime ir toliau stengti sukurti išsame ir teisingą taiką e, Darfūrė. Mes e, manome, kad tai turi būti pagrįsta taikiaus dėrybų proceso rezultatais ir politiniai procesai toliau turi būti e, demokratiškesni. Mes sveikiname neseniai Dohoje įvykusių suinteresuotų pusių konferenciją. Mes tikimės, kad tokios konferencijos leis su, įvesti svarbių pakeitimų Darfūrė, kad ten ilgą laiką išliktų taika. Galiausiai reikia paminėti teisingumą. E, Darfūrė ilgalaikės taikos neužtikrinsime, jeigu nebus tai, teisingumo ir susitaikymo. Turi būti e, nutrauktas nebaudžiamumo dominavimas. Europos taryba keletą kartų pakartojo, kad Sudano vyriausybė yra įpareigota visapusiškai bendradarbiauti su tarptautiniu teis, baudžiamuoju teismu pagal Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliuciją 1593. Darfūro žmonės nusipelno pasiekti to, ko e, jie ilgą laiką norėjo - ilgalaikės taikos ir teisingumo. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar suteikiu žodį frakcijų e, atstovams, pirmiausia, ponė Nedelčiava. Madame la Présidente. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. E, kai vyko referendumas dėl apsisprendimo pietų sudane, matėme akivaizdų entuzijazmą, džiaugsmą ir džiūgavimą tarp gyventojų. E, tačiau ta valanda pas, e, buvo laiminga todėl, kad žmonės pagaliau jautė, jog balsa, jų balsas yra išgirstamas. Taigi e, dabar negalime nuvilti tų pietų sudaniečių. Mes e, taip pat neturime pamiršti ir šiaurės sudano gyventojų. Labai svarbu, e, kad e, demokratinių referendumo rezultatų e, Pasekoje e, būtų pradėtos geros dėrybos, e, kuriuose e, būtų sukurta solidi bazė valstybių ekonominiai raidai. Šiaurės ir pietų valstybių stabilumo, ilgalaikis stabilumas yra būtini. Būtina, kad būtų išspręsti ilgalaikiai klausimai. Aš čia kalbu apie pilietybę, apie skolos padalinimą ir įplaukas iš naftos. Kita vertus, e, tose regionuose, tokiuose regionuose kaip abiej, pietų Kordofanė ir Nilblio įvykę referendumai e, turi būti griežčiau vertinami, nes tai yra reikalinga e, bendrai taikai. Situacija susidariusi dabar tame regione kelia didelę grėsmę, kad vėl jis prasmeks į chaosą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į abiej ir tai, kas vyksta toje šalise. Ir Europos komisija turėtų rasti galimybių užtikrinti ilgalaikį ir nenutrūksamą humanitarnės pagalbos tiekimą. E, dėrybos e, tarp abiejų valstybių turi būti skaidrios ir aš galiu pasakyti, kad e, būtina išlaikyti ilgalaikę politinę valią ir abi valstybės, tai tarptautinė bendruomenė turi pakeisti realius abiejų valstybių piliečių e, gerovės didinimo projektus. Ir tai turi būti pakrista demokratija, politiniu pluralizmu, pagarba žmonė, mogaus teisėms ir religiniai įvairoviai. Pone Dekaitė. Le 9 juillet, le sud du Soudan célébrera son indépendance et sa dignité. Uh, termes de dignité et d'émotion euh, que le peuple soudanais parle de cet événement. Aš galiu pasakyti, kad pietų Sudane pirmiausia reikia kalbėti apie orumą. Tai yra terminas, į kurį mes labiausiai turime reaguoti. Pone Pygalks, aš norėčiau sužinoti, ar nereiktų man pakalbėti kitaip, negu aš kalbėjau anksčiau. Aš manau, kad jūs galite didžiuotis viskuo, ką ES yra padariusi ir tuo, kaip mums pavyko uh, išspręsti pietų sudano klausimus ir aš toliau e, melsiuosi, kad e, likimas būtų palankus pietų sudano žmonėms. Mes suprantame, kad dar reikia išspręsti daug klausimų, politiniai sprendimai yra reikalingi, skolos, valiutos, pilietybės problemos išlieka. Jūs kalbėjote apie tai, ką jūs norėtumėt matyti toje šalyje humanitarinių požiūrių, raidos požiūrių. Sakėte, kad teisingumas yra reikalingas Taip pat e, pabrėžėte, ką reikia daryti, e, kad Sudanas geriau bendradarbiautų su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Per man likusi laiką aš norėčiau pridurti dar porą dalykų. Humanitarnės pagalbos tiekimas. Viskas turi būti padaryta pietų e, Sudane, tačiau ir Šiaurės Sudano negalime pamiršti. Šiaurės Sudanas negali būti izoliuotas. Tai yra valstybė, kuri gyveno iš naftos, jos ekonomika nėra diversifikuota, nėra kelių, nėra ligoninių, nėra mokyklų. Nieko ten nėra. Ir, e, o gyventojų poreikiai ir lūkesčiai yra didžiuliai. Ir jeigu mes norime, kad žmonės nenusiviltų, E, tai turime ir toliau teikti humanitarnę pagalbą ir pagalbą jos vystimuisi. Privalome apie tai galvoti dabar. Dėl žmogaus teisų. Moterų teisės, politinis pluralizmas. Kaip žinome, ten egzistuoja poligamija. Moteris galima nusipirkti už karvės. Vaikų teisės turi būti labiau akcentuojamos. Toje valst... politinio pluralizmo kultūros ten nėra. Tai matėme ir rinkimuose ir referendume. Manau, kad tai yra e, labai įdomus mūsų laukiantis uždavinys. Aš sutinkau su rinkimų komisija ir pietų sudane, ir šiaurės sudane, daugiausiai su pietų sudano žmonėm kalbėjau, jiems nori geros konstitucijos ir gerų teisės aktų, jie nori sukurti savo valstybę. Jie sako, mums reikia ne tik pinigų, mums reikia ir kitokios pagalbos. Ir aš manau, kad tai, ką jūs padarėte ir ką anksčiau darė ponia Georgieva, yra labai vertinama. Viskas, ką padarė ponia Ashton, yra gyvybiškai svarbu taip pat. Mes norime, kad būtų sukurta strateginė pagalba pietų Sudanui. Tai yra palanku. Ir mes e, norime, kad būtų sukurta realiai ateitis, realus veiksmų planas tai valstybei. Todėl, ponė Pybalks, Išgirdusi tai, ką jūs sakėte, aš šiek tiek pakeičiau jūsų kalbą, bet dabar aš galiu jums padėkoti už tai, ką pasakėte. Manau, kad e, yra gerai turėti galimybę didžiuotis Europos Sąjungą tokiais sunkiais laikais. Ačiū. Dabar žodis skiriamas dviem minutėm ponai Val. Pirmininkė. Komisarė. Liepos 9 bus paskelbta dar vienos Afrikos kontinento šalies, Pietų Sudano nepriklausomybę bus baigta dar viena kolonijinio pagrindo paveldo istorija. Tikime, kad refer, po referendumo Pietų Sudanas suras taikų sprendimą liekantiem klausimam. Ir bus įmanoma kalbėti su Šiaurės Sudanu. Tikėkime, kad neįvyks susidūrimų su Šiaurės Sudanu ir e, didelių migracijos rautų dėl e, naftos ir kitų gamtinių išteklių šiuose šalise. Junknės tautos, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga turi suvaidinti svarbu vaidmenį konsoliduojant šias dvi šalis E, užtikrinant, kad bus sukurti gebėjimai, taip pat pluralistinė valstybė. Tai yra didžiulis iššūkis tais laikais, kai didesnis regionas patiria atgimimą ir dabar mes kaip tik esame tame lūžio taške. Dar nebaigtos visos pastangos. Darfūrė labiau tikėtina krizė nei taika. Vis dar vyksta smurto protrukiai ir Sudanui vis dar reikia pagalbos. UNMIS misijos mandatas taip pat turi būti pratestas. Kartumo ir Dubos vyriausybės turėtų žinoti, kad jie turi priimti, taikiai priimti taikos palaikymo pajėgas. Ačiū. Ponas Dėva, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Komisaras Pievalks yra teisus. E, Susidurėme Europos Sąjungoje su vienu didžiausiu iššūkiu. E, Europos parlamente rengiau pranešimą apie tautų kūrimą. Turiu pasakyti, kad tai yra ypatinga galimybė mums suvaidinti vaidmenį pietų Sudane, e, vienoje skurdžiausių šalių ir realybėje parodyti, kad įmanoma sukurti šalį, sukurti tautą. Tai yra šalis, kurioje apstu gamtinių išteklių, tačiau socialiniai rodikliai yra baisus. Šiandieną pietų sudane gimęs vaikas tikėtina mirs mirs prieš patekdamas į pradinę mokyklą. Kokiagi tai statistika? paramos agentūrų teikiamas maistas nemokamai dabar atsiduria turguose, kur yra parduodamas. Turime nuo pat nu, iš pat pašaknų sukurti įvairiausius pajėgumus, jie neturi jokių socialinės apsaugos struktūrų, administracinių struktūrų. Jiems reikia įtvirtinti teisės viršenybę, valdyseną, skaidrumą. Jiems reikia mūsų patirties, jiems reikia mūsų kaip partnerių. Jie, mes turime jiems teikti savo partnerystę, savo paslaugas. Ačiū, ponė Dėva. Dabar ponė Argentinė, trims minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti, nes jeigu gyventojai turi galimybę primti sprendimą dėl savo šalies nepriklausomybės, tai yra geras dalykas ir tuo turime pasidžiaugti. Tačiau liūdina tai, jog Sudanas nešant pečių praeities naštą ir e, jeigu nori pasidžiaugti e, už Sudano žmonės, tenka konstatuoti, kad tas džiaugsmas tikrai nesusišaukia su tikraja padėtimi Sudane. E, pietų Sudano lyderiai pasakė, kad jie nesileis provokuojam dėl alabei E, tačiau kaip ilgai tęsi šį situaciją, mes kaip tarptautinė visuomenė e, žiūrėjome, stebėjome padėtį nieko nedarydami. Referendumas, tiesą sakant, konflikto neišsprendė. Tai yra tiesiog receptas e, vesantis link naujo karo. Na, teks taikyti su tuo, kad vėl į šalį reikės siūsti jungtinių tautų um, taikos palaikomo, palaikymo pajėgas, tačiau įvargintikime da, tikrasias tiesas. Pavyzdžiui, uh, pavyzdžiui, uh, šiaurės uh, Sudanas norėjo, kad referendumo metu būtų skaičiuojami ir kažkokių tai nomadų balsai, kurie yra Dar vienas dalykas. Jeigu Pietų Sudanas nori tapti tikra valstybė, tai Pietų Sudanas turi teisę, kad jis būtų išlaisvintas nuo kartūno režimo skolų, iš kurių žmonės pietose neturi jokios naudos. Antras dalykas, kaip bus elgiamasi su pietų sudane esančiais gamtiniais ištekliais. Nes tiesą sakant, gamtinių išteklių, gamtinių išteklių ir iš jų gaunamas pelnas turi pasiekti žmonės ir mes kaip čia ES turime padėti. E, pagalba Šiaurės Sudanui, pagalba Pietų Sudanui yra investicija, kuri padės žmonėms šiuose šalyse. Pone pirmininkė, mes labai susirūpinę esame dėl padėties ir tikiuosi, kad galėsime iš tiesų pasidžiaugti e, Pietų Sudano e, laisvę, nepriklausomį ir pakelti, ir pakelti šampano taurą. Taip, Mes susirūpinę žiūrime iš šio e, pasaulio, iš, iš šį pasaulio e, regioną. Žinome, kad e, pradėtas taikos procesas yra trapus, dar neužtikrinta galutinė taika, netremtas karas. Na ir vėl prasiveržęs konfliktas yra dramatiškas. E, šiaurės nomado, e, šiaurės Sudano vyriausybė atsinkė karinės pajėgas, daugybė žmonių dabar pabėgo iš savo namų ir mes kaip ES turime teikti konkrečią pagalbą, pavyzdžiui, pagalbą maistu pabėgėliams, tai turi būti padaryta kiek įmanoma greičiau, taip pat turime teikti pabėgėliams humanitarinę pagalbą ir net ir be konflikto uh, E, eskalavimo 40 procentų gyventojų pietų sudane priklauso nuo pagalbos maistu ir pietų sudanas taps viena iš neturtingiausių e, pasaulio šalių ir labai svarbu pasirūpinti, kad tarybos patvirtintos lėšos 200 milijonų eurų būtų skirti aprūpinimo maistu, būtų skirti e, švietimui ir sveikatos apsaugai. Mes kaip frakcija raginame, kad e, iš abiejai regiono pasitrauktų tiek šiaurės, tiek ir pietų Sudano pajėgos. Na, o dėl jungtinių tautų mandato prailginimo, tai manau, kad reikia atkalbėti ir e, apie tas problemas, kurios atsirado Monoko misijos metu Konge. Esame nusivylę dėl to, kad pateiktoje rezoliucijoje nėra griežto raginimo dėl uh, užsienio įsiskolimo peržiūrimo ir panaudo, panakinimo. Dėkuoju, tai yra apgalėtina. Dėkuoju, poniai Cimer, ir dabar vieną mintį ponui Belderiui. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Aš porą dalykų norėčiau išskirti, kalbėdamas apie dabar sudane susidariusią padėtį. Pirmiausia, ypatingo įgaliotinė turi pasirūpinti, kad Moned Salėt būtų išlaisvinta. E, gegužės 25 dieną ji buvo sulaikyta pabėgėlių stovykloje be jokio pagrindo, ji buvo kankinama ir nuvežta į užslėptą e, vietovę kartume. Turime reikalauti, kad ji būtų paleista. Be to, mes turime siūsti stebėtojus į konfliktinto zonas, į abiejai. Turime pasirūpinti, kad diplomatinis ES spaudimas būtų nukreiptas į pono Bašyro organizaciją, Atrodo dabar, kad mūsų pozicija yra susiskaldžiusi ir negali taip būti. Po abiejai okupacijos yra pažeidinėjamos taisyklės, bet reikėtų daryti daugiau spaudimo jo režimui. Daugiau reikia nukreipti mūsų pastangas į poną Bašyr. Dabar kiti kalbėtojai, ponas Mauro. Eh, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Norėčiau laikytis jūsų prisimto pragmatiško požiūrio, kurį išreiškite savo kalboje. Ir taip pat norėčiau padėkoti kolegai De Kaiser už jo atliktą darbą stebint referendumą, kuris, matau, manau, labai naudingas buvo. Aš kalbėsiu apie labai konkretų dalyką Manęs labai nenustebino tas referendumas ir jo rezultatai. Ir man atrodo, kad kartume yra įsigalėjusi tokia politika, vienas žingsnis pirmin, du žingsniai atgal. Būtent šis stilius ir, įtak, ir nulėmė tą blogą situaciją, kuri yra dabar. Sudane. E, išorės veiksmų tarnyboje dabar yra tam tikras padalinys skirtas spręsti humanitarinių krizių klausimams. Žinoma, kad e, reikėjo viską daryti daug anksčiau, dar prieš kylant kriziai. Libijos krizės metu jis veikia tikrai gerai ir man atrodo dabar šis padalinys turėtų su, parengti planą ir užsienio reikalų komitete paaiškinti, kokie yra jo ketinimai ir paaiškinti, kokia yra Europos užsienio politikos vertė. Ir paskutinis komentaras susijęs su Kinija. Visur girdime, kad Kinija vaidina svarbu vaidmenį Sudane. Ir apie tai kalbame su tam tikra baime. Man atrodo, kad turėtume su Kinija puoselėti privilegijuotus santykius ir pažvelgti toliau nei ekonominiai interesai. Ačiū. Ačiū pusantrai minutiai, ponia Gomes. Man atrodo, reikia e, daryti spaudimą vyriausybei išvesti iš abiejai regiono pajėgas, nes tai kenkia taikos procesui po referendumo. Uh, Gegužės pabaigoje į jungtinių tautų sraigtasparnį vietos milicija paleido šūvius, tai yra pasibaisėtina. Ir taip pat pasibaisėtina, kad Liepta buvo taikos palaikymo pajėgoms kartume pasitraukti po Liepos 9-osios. Man atrodo, būtina, būtini šitie taikos palaikytojai užtikrinant taikų pereimą prie nepriklausomybės pietų Sudane. Tam reikia, kad kova su nebaudžiamumu išliktų ES darbo tvarkės e, prioritetu. ES neturėtų susigundyti įvairiausiais patogiais susitarimais su prezidentu Al-Bashiru ir pamiršti, kad jis kartu su savo smogikais turėtų atsakyti už savo nusikaltimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai, e, kurie buvo padaryti Darfūrė prieš Sudano gyventojus. Ačiū, ponia Gomes. Dabar ponas Gerins dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Referendumas e, dėl e, Pietų Sudano nepriklausomybės pradeda naujos valstybės, e, politinės valstybės atsiradimą. Mes matome, kad tai bus nepriklausoma valstybė tarptautinės teisės mastu. Visos problemos išliekančios dėl kartumo režimo kūriamo nesaugumo yra dabar tarptautinės bendruomenės problemos mes e, e, turime paminėti tą dalyką, tai yra labai rimtas iššūkis e, naujai atsiradusiai valstybei. Tarp, be, kita, be šio iššūkio yra ir kitų problemų. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie ponę Roza Linusen, kuri yra mūsų ypatingo įgaliotinė Sudane. Nauja valstybė turėtų galimybę naudotis kotonų susitarimais, nes tai atveria naujų galimybių bendradarbiavimui ir plėtrai. Ir tai pagrindžia Sudano, abiejų Sudano valstybių santykius su ES. Turime daryti viską, kas galima, kad tie dokumentai būtų greitai ratifikuoti. Trečias dalykas - reikia, kad būtų sukurtos tos valstybės valdymo uh, galimybės, nes ši valstybė turi labai menkus administracinius gebėjimus ir tarptautinė bendruomenė turėtų įsikišti šiuo požiūriu. Ketvirtas dalykas, mes turime ir toliau prisidėti prie Šiaurės Sudano raidos. Apie tai negalime pamiršti, nes e, dabar susidarė baisi saugumo padėtis Darfūre ir vyriausybės viena šalis sprendimas organizuoti referendumą dėl Darfūro statuso 2011 m. Liepos mėnesį e, yra sveikintinas. Aš sveikinu mūsų komisaro atsakingo už pagalbą visisančiam šalims ryštą dirbti su ta valstybė. E, buvo suprasta, kad dabar yra netidėliotinai būtina dirbti su Sudanu ir ES prie to prisidės. Ponas Vandalin, vieną minutę. Pone pirmininkė, artėja e, Liepos 9 diena, nuo kurios Pietų Sudanas taps oficialiai nepriklausoma valstybė. Tai yra e, tauta, kuri e, pripažįsta krikščioniškas vertybės, tačiau ji patiria didelį spaudimą. E, Abieja regione pradėti žudėti piliečiai ir prasidėjo denkas tautos genocidas ir jungtinių tautų pajėgos neužtikrina saugos. E, e, mes palaikome vyriausiasis įgaliotinės e, žmogaus teisų politiką ir Bengazį sukilimo akivaizdoje priėmė tinkamą sprendimą. Ir aš manau, kad tai turėtų jį padaryti ir dabar. Turėtų primti sprendimą prieš Albašyrą, nes žmonės to nusipelno sudane. Vieną mintę, poniai Liozink vasario mėnesį parlamente daugelis buvo pilni vilčių, o taip pat buvo labai susirūpinę dėl Sudano ateities. Ir toliau išlieka um, konfl ginkluoto konflikto pavojus. Jis buvo vertimas labai skirtingai, tačiau visi supranta, kad žmonės sudinė susiduria su problemomis ir jiems reikia pagalbos. Ir dabar dėl padėties sudinė atsiranda antraštės. Ir problemas yra susijusi būsima pietų Sudano nepriklausomybę ir tų problemų neįmanoma išspręsti ginklų dėka. Todėl labai pritariu tam susitarimui, kurį talkininkaujant piet, Afrikos sąjungai pavyko pasiekti tarp pietų ir vakarų Sudano dėl uh, sienos. Uh, ir man nemanau, kad e, jungmoniuk pajėgos duos naudos. Pažiūrėkime, kokiu tai buvo duota rezultatų e, kon, e, Konge. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti pirmiausia į pietų ir vakarų Sudano žmonių interesus ir taip pasitikinę tiek apie materialinę, tiek ir diplomatinę pagalbą. Be kita ko reikia sustabdyti ginklų tiekimą ir manome, kad reikia užtikrinti um, bendradarbiavimą civilinė ir karinį lygių ir siūsti pagalbą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gimeli kolegos. Be abejo, mes privalome uh, pasveikinti tokį sausio mėnesį įvykusio referendumo rezultatus dėl Pietų Sudano apsisprendimo teisės. E, Pietų e, Sudanas jau nuo Liepos mėnesio bus nepriklausoma valstybė ir suprantame, kad atsiradus tokiai naujai valstybei, santykiai su ją turės būti pagristi e, didelę humanitarnę pagalbą mes suprantame, kad turėsime iškelti tam tikrus reikalavimus, pirmiausia, demokratijos laikymasis ir humanitarnių teisų laikymasi. Tarptautinė bendruomenė turi būtinai išlikti aktyvi veikėja toje šalyje ir turi būti teikiama e, svarbi humanitarinė pagalba. Padėtis tame regione jau dabar yra dramatinė ir kelia grėsmę viso regiono stabilumui. Be to būtina, kad pagalba tos valstybės vystimuisi e, pietinėje dalyje būtų koordinuojama ir suderinta su kitos rušies humanitarinė pagalba. Mes suvokiame, kad tos valstybės struktūra dar labai silpna ir humanitarinė pagalba turi būti ilgalaikė. Būtina padėti šaliai sukurti valstybės valdymo struktūras ir uh, užtikrinti pagrindinių paslaugų tiekimą visuomeniai E, taip pat turime padėti nevyriausybinėms organizacijoms ir tarptautinių organizacijų įsitvirtinimui toje šalyje. Darfūras yra turbūt blogiausia, humanit, baisiausia humanitarinė krizė e, pasaulyje. Milijonas žmonių kasdien e, atsiduria už savo namų sienų ir noriu pagirti, baigdama poną Pibals, kuris atlieka puikų darbą. Ačiū ponė Strifel, toliau žodis ponui Havit, minutė 30. Noriu pasisakyti dėl to, kad ES turi dirbti kartu su Pietų Sudanu, kuriant demokratiją. Nors tai nu, šioje šalyje ir daugiausia kūdikių miršta ir mažiausias, ir mažiausias švietimo mastai. Uh, E, jiems turi būti užtikrinta prieiga prie Europos vystimo fondo. Tačiau ES taip pat turi didžiuotis, kad mes prisidėjome prie taikaus ir patikimo referendumo proceso ir norėčiau padėkoti kolegai Veronik de Kaiser už jos asmeninę lyderystę. ES turi suteikti prioritetą pagalbai Pietų Sudanui e, konstitucinės peržiūros procese, partijos sistemos sukūrimui ir korupcijos prevencijai. Pirmininkė, Pietų Sudanui Liepos 9 yra svarbiausia data. Šiaurės Sudanui kur, išlieka galioti įsipareigojimai, tačiau išlieka išlieka e, smurto protrukių grėsmė, taip pat ir Darfūre. Noriu paprašyti, kad ponas Pivelks paaiškintų, ką daro ES kovojant su e, nuolatiniais žmogaus teisų pažeidinėjimais, ypač e, žmogaus teisų gynėjus, įskaitant ir Hauf Abdullah iš Junktinių tautų taitos palaikymo misijos, kuris buvo neteistai sulaikytas ir sumuštas. Pirmininkė, aš stebėjau, kaip pietų Timore gimsta pirmoji šio tūkstantmečio pasaulio nauja valstybė. Tikiuosi, kad ir pietų Sudanas pasieks nepriklausomybės, išvengiant tos tragedijos, kurią išgyveno pietų Timoro žmonės. Sudano žmonės jau ir taip labai nukentėjo per pilietinį karą Afrikoje. Ačiū. Ponui Hauit, dabar žodį suteikiu ponui Rinaldi vienai minutėjai. Ačiū pirmininkė. sudėtinga sekti paskutinius naujausius žingsnius, kuriant naują e, valstybę. Tačiau mums reikia užtikrinti taiką, tuo pat neprarandant svarbių visuotinio susitarimo dalių. Kartumo dalyvavimas abeje, abeje įvykiuose, man atrodo, kenkia teigiamam požiūrį į teigiamai pozicijai šiame procese. Ir taip pat kelia rizika, kad Liepos 9 įsikurs 50, susikurs 54 Afrikos valstybė. Pietų Sudanas nenori reaguoti į šias provokacijas ir kenkti savo nepriklausomybei. Ten taip pat svarbu sukurti patikimas institucijas. 90 procentų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Mes girdėjome, kad užsienio investicijos numatytos, tačiau viskas turėtų būti skaidru. Manau, kad būtent užsienio investicijų problema pietų sudane taps naujuoju frontu ateityje, kur ES turės labai atidžiai stebėti ir dalinti savo, pas, pas, savo patirtimi šiame regione. Dev, ponas Tanok, Pietų Sudanas 9 Liepos paskelbs nepriklausomybę. Europos Sąjunga palaikė e, taikos procesą ir referendumą Pietų Sudane, tačiau ateinantis mėnesiai bus, mėnesiai bus kritiški. Pietų Sudanas turės įsitvirtinti kaip patikima e, suvereni valstybė. Tačiau Pietų Sudanui kyla didžiulių vystimos iššūkių, infrastruktūros beveik nėra labai daug e, įtampos, e, taip pat sveikatos priežiūra blogiausia pasaulyje, o ekonomika beveik visiškai priklauso nuo naftos eksporto. Todėl būtina e, padidinti ES vystimo ir humanitarnę pagalbą pietų Sudanui. Tačiau Sudanui taip pat reikia ir politinės ES paramos. Mm, pasarojo meto įveikiai abiej regione rodo, kad prezidentas Bašė ne visiškai susitaikė su savo šalies susiskaldimu. Taip pat tikiuosi, kad Pietų Sudanas laikysi savo pažado ir bus pirmoji Afrikos Sąjungos šalis, kuri mm, pripažins demokratinę Somalio žemę kaip ir nepriklausomą šalį taip pat. Dabar žodis suteikiamas poniai Angurakis. Ačiū, geria proezrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Naujausi susidurimai abiejai rodo, jog po referendumo situacija vis dėlto yra nestabili ir dar kartą tenkame liudininkais to, kad tai, kai grėsia pavojus, egzistuoja konkurencija tarp abiejų jėgų, sunku išspręsti konfliktą dėl išteklių abiejų, tai yra naftos, mm, aukso ir kitų išteklių. Ir dabar atrodo, jungtinės tautos Europos Sąjunga ir NATO yra tiesiogiai įtraukiami ir aš manau, kad reikia nutraukti visus imperialistinius įsikišimus sudene ir manau, kad žmonės tiek šiaurės, tiek ir pietų sudene turi pasiprim, paimti savo likimą į savo rankas ir tik tai tokiu būdu išvengti karo ir žengti pažangos keliu. Dėkuoju, ponas Celer. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami ko kolegos, ponės ir ponai. Na, kaip rinkimų stebėtojas turėjau galimybės dalyvauti kaip parlamento atstovas referendume ir man padarė įspūdis tai, kiek daug pietų sudaniečių norėjo patys nulemti savo likimą ir tai jie parodė referendumo metu ir savo šalies nepriklausomybę jie laiko išsivadavimu iš vergovės. Yra daugybė perkeltų asmenų, kurie daugybę metų gyvena e, pabėgėlių stovyklose, kurie kovoja dabar, nori grįžti į savo šalį. Na ir be nepriklausomybės žmonės pietus Dane nori gyventi taikoje po daugybės dešimtmečių dešimtmečių užtrukusių e, karinių konfliktų, kurių metu žuvo milijonai sudaniečių. Liepos 9 diena bus oficialiai paskelbta mm, Sudano nepriklausoma valstybė. Pradinės salgos yra labai prastos. 70 procentų yra piemenis, 80 procentų yra neraštingi ir vėl plečiasi kariniai konfliktai, yra žuvus ir sužeistųjų. Be to, tarsi to dar būtų mažai, pietų sudane didėja konkurencija tarp e, įvairių e, genčių ir jau tūkstantį žmonių yra žuvę, ne, aišku, net kiek sužeista. Taigi kila pavojus, kad nuo pat pradžių Pietų Sudanas įsisteigs kaip e, tokia valstybė, kuri neturi ateities. Taigi aš manau, turint galvoje kolonijinę praeitį, mes turime prisimti atsakomybę ir kartu su Junktinė tauta ir Afrikos sąjunga mes turime bendrai formuoti politiką ir turime ne vien tik tai steigti finansinę pagalbą, bet ir parem, paremti pilietinės visuomenės daigus. Ir neturime palikti viską vien tik tais genčių vadų ir karinių vadų valiai. Viena minti poniai Kretų. Mai puțin de o lună va fi proclamată independența Sudanului de Sud. Pone pirmininkė, pone komisarė, po mėnesio Pietų Sudanas paskelb savo nepriklausomybę, kuri yra referendumo įvykusiu sausio mėnesį paseka. Deja, referendumas nepadėjo įspręsti tų problemų, kurios atsiranda dėl gamtinių išteklių paskirstimo ir sienos, konfliktai išlieka. Todėl manau, kad labai svarbu, jog ES padidintų savo diplomatinės pastangas tam, kad jį būtų matoma. Na ir svarbu, kad būtų matomi mūsų kolegos, be kitako ir kolegė Kaiser. Na, situacija dramatiškai pašlyjo, daugeliu žmonių teko pabėgti ir ryškėjo horizonte humanitarinė krizė. Dėkuoju už tai, kad kalbėti apie taikos palaikymo pastangą šiame regione. Jungtinės tautos vakar padarė pareiškimą, kad jungtinių tautų pastangos karinės pėgos nepasitvirtino. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau Prieš kurį laiką Europos komisija pasakė, kad e, kad e, žmonės, bandantis pereiti iš e, vienos e, Sudano dalies į kitą, bus sulaikyti prie sienos ir žmonės išvaryti iš savo namų ir patekę į tokias aplinkybės susiduria su labai rimtomis uh, gyvenimo sąlygomis, sudėtingomis gyvenimo sąlygomis. ES stebėjimo misija galėtų būti panaši į tai, kas buvo daroma Balkanuose. Tokia misija galėtų būti organizuojama kartu su Afrikos Sąjunga ir kai kuriomis trečiosiomis šalimis. Porą žodžių dėl gandų apie etninį valymą regione. paaiškėjo, kad tarptautinė bendruomenė su ES kaip lyderė turėtų veikti labai greitai, nes kitaip buvusios Jugoslavijos drama bus pakartota. Ačiū ponės Prėda dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Daugelis mūsų sveikiname referendumo dėl Pietų Sudano nepriklausomybės rezultatus. Taip pat sveikiname perspektyvę, kad bus sukurta 54 valstybė Afrikos kontinente. Tačiau šiandien patiriame tam tikrą šaltą dušą. Būkime realistai. Turime pripažinti, kad taikus Sudano uh, padalymas dabar susiduria tam tamprą riziką. Vyriausybės pajėgos okupavo abiejai gegužės 21 dieną. Smurto mastas auga. Net vakar matėme smurtinių protrukų, kad gali. Uh, Ir visa tai rodo, kad pilietinis karas tarp šiaurės ir pietų gali įsižiebti bet kurią akimirką. To be abejo nes reikia vengti visomis įmanomomis priemonės. Aš norėčiau pasakyti aiškiai, Sudano vyriausybės kari ir e, milicijos kariniai veiksmai abieji regione yra e, bendro taikos susitarimo pažeidimas. Mes turėtume vengti bet kokio smurto e, atsiradimo, jeigu dėl to būtų e, prarandamos gyvybės saugumo problemos turėtų būti išspręstos susitarus su abiejai ir um, Šiaurės Sudano sostinė ir tai turi būti daroma pagal jungtinių tautų standartus. Iškyla dar daug klaustukų dėl abiejų valstybių išgyvenimo. Uh, jos galėtų išgyventi buvusių pietų teritorijoje. Toliau reikia vykdyti konstruktyvų dialogą ir demonstruoti politinę valią. Mes dar turime spręsti problemas susijęs su bendromis sienomis, pilietybė, tarptautinių prievalių laikymusi. Kita vertus, aš noriu pabrėžti, kad blogėja žmogaus teisų padėtis ir teisės viršenybės principo taikymo sąlygos. Matome, kad vis daugiau žmonių yra areštuojami. Madama Šir vis dar. Mm, E, turi tarptautinį arešto orderį ir e, vietos administracija tai nesižvelgia. Baigdamas aš norėčiau pasveikinti tą faktą, kad trys Bulgarijos įkaitai dirbę jungtinių tautoms buvo paleisti po to, kai sausio mėnesį Darfure buvo pagrobti. Ačiū toliau spontaniškai pasakymą, aš labai griežtai skirstysiu kalbėjimo laiką, kad visi turėtų galimybę pasakyti, ponas Mikolašį pirmiausia. Merci, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nari. Ktorá trvala v Sudáne viac ako dve. Ačiū. Krūvinas pilietinis karas, trukęs daugiau nei du dešimtmečius Sudane, e, sužlugdė šią šalį ir e, tragiškai palėtė milijonus Sudano gyventojų. Šis e, karas galiausiai baigėsi prieimus taikos susitarimą, kuriame numatyta sąlyga, būtent referendumo sąlyga. Prevencija dažniausiai yra geriausias vaistas ir todėl manau, kad ES finansavimas skirtas Sudanui turėtų būti skiriamas ne tik humanitariniai pagalbai, bet taip pat panaudotas ir kuriant demokratinę valstybę, valstybę, kurioje būtų teisės viršenybė. Tai atneštų daug naudos Sudano piliečiams. Referendumo rezultatai parodo, kad daugiausia krikščioniškiai Sudano pietus nori tapti nepriklausomi. Tai nebejotina. Ačiū. Dabar žodis skiriamas ponė Nevandunovai. Vienai minutėjai. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, tačiau taip pat nerimauju ir dėl šio regiono ateities. Šis regionas, būtent abiejai regionas pietos e, su Sudane, jau daugiau nei du dešimtmečius kariavo. Tai buvo labai svarbus konflikto regionas ir šioje, šioje šalies dalyje vykstantis įvykiai nu, nulems Sudano ateitį arba bus užtikri, pavyks užtikrinti taiką arba bus sugrįžta prie karo. Mes norėtume, kad būtų viskas daroma taikiai ir norėčiau, kad aiškiai pasakytume, jog pasakome prieš jėgos panaudojimą prieš civilius. Ku, kurį dar vykdo milicija, kuri okupavo šį regioną. ES turi galimybę sustiprinti savo poziciją kaip didžiausia donorė šalis šioje srityje. Zonoje. Ačiū, ponas Zemke, vienai minutiai. Dziękować. E, otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na... Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mano galvą svarbų veiksnį. Šioje salėje mes visi džiaugiamės tuo, kad po referendumo e, gims nauja valstybė, pietų Sudano valstybė. Tačiau reikia nepamiršti, kad tai tik galimybė, kadangi ši valstybė šiandieną neturi jokių esminių valstybės bruožų. Dabar ši valstybė neturi struktūros, neturi kompetitingų pareigūnų arba teismų sistemos. Kitaip tariant, atvira yra terpė pasireikšti bet kokiom jėgom, kurios gali pakengti taikos procesui šiame regione. Ir be labai svarbios humanitarinės pagalbos, manau, turėtume pagalvoti ir apie saugumo palaikymą, todėl reikėtų palikti jungtinių tautų pajėgas. Ačiū, ponė Bašesku, vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, labai pritariu komisijos vicepirmininko pasisakymui, turint galvoje konflikto paštrėjimą. E, mm, politikai turi e, gerbti žmonių referendumo metu išsakytą valią, norą būti nepriklausomai. Sudano smurto istorija ilga ir naujausi vykiai rodo, kad vėl bus sugrįžta prie smurto. Uh, žmonės konflikto zonoje yra ypatingai sudėtingoje padėtyje, kyla humanitarnės katastrofos pavojus, jeigu nesikiš tarptautinė bendruomenė. Net ir tose teritorijose, kurios yra saugomas jungtinių tautų ir e, melinų šalmų pajėgų, vis dėlto užsipuolami žmonės, užsipuolami pabėgėliai. Ir aš manau, kad labai svarbu laipsniškai e, nuginkluoti tas grupuotės, kurias priešinasi referendumo rezultatams. E, prekyba. E, ginklais trukdo šalies nepriklausomybės konsolidavimui, ponas Kėdė. Kalbėtis kalbame mikrofonu. Piet, Sudano ir Pietų Sudano istorija e, daugiau reiškia prastų žinių negu naujų gerų žinių ir aišku Europos Sąjunga e, turi galimybę ir turi e, prievalę padėti naujai šaliai ir padėti pasirūpinti, kad būtų pietus sudene ir sudene užtikrinta žmogaus teisės pagrindinės teisės, demokratiniai principai. Na, Šumano e, vieno iš sąjungos tėvų principai remiasi um, atsakomybės principu. Ir ir juo be to ir kai kurios didžiosios šalis išnaudos Sudaną dėl savo politinių sumetimų. Taigi mes e, turime padėti kartu su jungtinėmis tautoms, šioms naujoms valstybėms, ypač e, pietų Sudanui, ir padėti išvengti tų pilietinių karų, kurie neretai kyla, kai yra įsteigiamos naujos valstybėmis. Pone Udova. Dėkuoju, pone pirmininkė. po mėnesius Pietų Sudanas taps nepriklausoma valstybė, bet e, kartu Pietų Sudanas susidurs su daug humanitarinių, e, ekonominių ir kitų problemų. Mm, taigi turime padėti Pietų Sudanui, turime padėti užtikrinti taiką. Tai labai būtina. E, daug kas tikisi, kad Pietų Sudanas prisijungs prie kotonų starimo ir um, ES tuomet galės uh, teikti humanitarnę pagalbą, bet iki to laiko bus spraga finansavime ir iki to laiko pietų Sudanas bus pažydžiamas kaip valstybė ir mm, bus pavojus, kad vals, ši valstybė grius. Todėl turime kiek įmanoma padėti Sudano, pietų Sudano valdžios institucijams įveikti šį kritišką periodą. Ponas Milceris. Kalbėtas kalbami mikrofoną. 15 tūkstančių žmonių iš šiaurės Sudano, kurie balsavo už referendume už nepriklausomybę išvaryti. Na dabar tarsi nesusitariama netgi su, dėl dalyvių skaičiaus. Skirtingai išvirma nepriklausomybė į sienas, kas tapo pilietinio karo uh, pagrindu, bet skirtumas yra ir um, tikėjimai. Šiaurėje yra musulmonai, o pietuose yra krikščioniškos seminalistinės bendruomenės. Ir nepamirškime ir kitų. Uh, konfliktų ir, ir negalima buvo jėga prastumti referendumą, to kol buvo neaišku, e, kur, kiek bus rink, koks bus rinkėjų skaičius. Ir taip pat nebus tarta dėl sienų ir tai taip pat pakirs taiką. Kolegovia, nikdy som nedôveroval. Prez... Kolegos, aš niekada nepasitikėjau e, prezidentu Bašyru, aš nepasitikiu juo ir dabar, todėl akivaizdu, kad aš pesimistiškai vertinu Sudano ateitį. Nemanau, kad ten kas nors gali įvykti. Aš esu tikras, kad šis prezidentas pasitelks kariuomenę, kad įsiverštų į pietų Sudaną, okupuotų tam tikras jo teritorijas ir galbūt net e, išplėštų tam tikras žaliavas ir išteklius. Todėl būtų labai įdomu sužinoti, kokiu prevenciniu veiksmu yra parengusi ypatingo įgaliotinė, kad tai neatsitiktų ar yra bendradarbiavimas su Afrikos Sąjunga ir jungtinėmis tautomis. Taip pat būtų įdomu išgirsti, kokiu veiksmu jūs ketinatės imti, jeigu atsitiktų tokia karinė intervencija. Jeigu Šiaurės Sudanas sulaužytų taikos sutartį, aš esu tikras, kad taip bus. O dabar žodis ponui Paškai vieną minutę. Dėkui za slovo, vážená pani predsedajúca. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami gerbiamas komisijos nariai, Sudanas tai valstybė, kuri balsavo už nepriklausomybę. Ta valstybė bus naujausia jungtinių tautų narė. Ši šalis balsavo pati už savo nepriklausomybę, tačiau iš esmės jį priklauso nuo šiaurės kaiminės ir nuo ES bei kaimininių Afrikos valstybių. Tai šalis, kurioje žmonės nėra įpratę dirbti, Jie laukia nurodymo pradėti karą, imti ginklus ir pradėti kariauti. Tai valstybė, kurioje dirba tik moteris ir vaikai. Vaikai neina į mokyklą, jie neturi jokio išsilavinimo, todėl toje valstybėje nėra nei darbininkų, nei mokytojų, nei daktarų. Valstybė reikia kurti nuo nulio ir bus labai sunku e, suformuoti veikliai smingą politinę sistemą. Ačiū, ponė Paška. Baigiamasis žodis komisarui. Ir galbūt jis nušvies ateitį. Garbus parlamento nariai, pirmiausia, esu dėkingas už jūsų paramą pateiktai strategijai. Norėčiau sureaguoti į keletą pastabų. Aišku, šalių šeimininkai yra šiaurės sudaniečiai ir pietų sudaniečiai. Tačiau referendumas, aišku, yra tas, tas lūžio taškas, po kurio pereinama į visiškai nu, kitos kokybės situaciją. Taip, dar yra smurto, yra sunkumų, bet viskas yra kitaip. Dabar jau matome šviesą tunelio gale. Todėl galėčiau pasakyti, kad ir mums tai yra didžiulė pergalė, kadangi mes nuosekliai palaikėme procesą tiek politiškai, tiek savo veiksmais, tiek ir finansiškai. Mes niekada nesitaikstėme su e, žmogaus teisų pažeidinėjimais ar tarptautinio baudžiamo tribunolo klausimais. Mūsų pozicija labai aiški. Jei tik įvyksta žmogaus teisų pažeidimas, komisija visą laiką labai aišku pareiškimą paskelbę. Aišku, atsakas niekada nebūna pateikiamas iš karto, tačiau pokyčiai pastebimi. Abieje situacija yra sudėtinga, bet vėlgi ES pozicija labai aiški, smerkianti šią okupaciją ir raginanti nedelsiant išspręsti situaciją. Junktinių tautų saugumo taryba yra ta institucija, kuri nusprendžia, ar reikia siūsti dar vieną misiją. Ir jei bus priimta atitinkama rezoliucija, mes ją paremsime. Tačiau aš manau, kad mūsų poli, stipri politinė deklaracija ir civilinių operacijų palaikymas yra svarbiausi dalykai. Aš tikiu ir taip pat tai sakiau ir pietų Sudanui, kad nereikia tikėtis, jog visi, visos problemos išsispręs iki Liepos 9-osios. Bus paskelbta ta nepriklausomybė ir toliau tęsis diskusijos. Ir svarbu, kad Afrikos sąjungos prezidiumas, kuriam vadovaujam Bekiai, palaikytų abipusės ir pietų, ir, ir šiaurės. Taigi manau, kad turime visas priežastis tikėtis, jog visi sudėtingiai klausimai galiausiai bus išspręsti. Dabar skolų klausimai ir tuo atžvilgiu yra įmamasi veiksmų. Niekas nepamiršta šios problemos mes įtraukiame Kiniją kaip galima labiau, juk jie yra saugumo tarybos narė taip pat. Ji, ji taip pat prisideda prie sprendimų paieškos. Akivaizdu, kad kin, Kinai taip pat imasi veiklos. Jie aktyviai dirba Sudane, naftos pramonėje ir kitur. Ir visa plačioji tarptautinė bendruomenė bando surasti sprendimus. Ir galiausiai Noriu pasakyti, kad labai esu dėkingas už jūsų mm, rūpesti dėl Sudano, nors ji geografiškai ir yra toli ta valstybė, bet taip pat ir arti. Jeigu žmonės miršta Sudane, negalime likti nuo šaly ir nieko nedaryti ir jūsų domėjimasis šiuo klausimu ir man suteikia papildomos drąsos siekiant, kad būtų dedamos visos pastangos, kad paremtume tuos žmonės jiems kuriant savo tai, tai, taikę valstybę. Ačiū. Komisarui, tokiu būdu baigiame šias diskusijas. Esu gavusi šeš, šešis rezoliucijų projektus, dėl kurių balsuosime e, ketvirtadienį 12 valandą. Dabar pagal darbo tvarkę